Tuo baigiame šio darbo tokias punktos svarstymą. Ir toliau pagal darbo tokia komisijos pareiškimas dėl. Dėl kilmės žymėjimo. Very... Pirminkė, ačiū. Tikrai džiaugiuosi galimybę e, šiandien plenarnėme posėdėje pristatyti pasiūlymą dėl reglamento, dėl kilmės žymėjimo. Tikriausiai prisiminsite, kad, parlament, prisimenate, kad parlamentas visada palaikė tokį pasiūlymą, kai tik tai komisarų kolegija jį patvirtino 2005 metais. Norėčiau priminti parlamento 2006 metų, 2007 metų deklaracijas tuo klausimu. Ir paskutinį kartą turėjau galimybę šį klausimą aptarti su Europos parlamento Europos parlamento nariai šį klausimą Strasbūre. Man atrodo, labai svarbu prisiminti, kad mes turime ne tik tvirtinti politikos gairias, kur, kurios užtikrina galimybę pasinaudoti atvirų rinkų teikiamais privalumais, bet taip pat ir užtikrinti galimybės mažoms ir vidutinėms žmonėms, žu įmonėms. 2007-aisiais savo priimtoje deklaracijoje jūs patvirtinote, jūs akcentavote, kad reikia užtikrinti e, didesnės galimybės ES vartotojams. Ir kad žmonės turi galimybę žinoti, turi teisę žinoti, ko, kokios kilmės gaminius jie įsigyja. Taigi, kalbame apie kilmės žymėjimą, taip pat ir ant tų gaminių, kurie yra įvežami ES iš trečiųjų šalių, bet ne ant visų. Po ilgų konsultacijų su e, pramonės atstovais ir su vartotojais prieėmė tokios išvados. Mūsų teikiamas pasiūlymas atitinka PPO taisyklės ir principus, nes panašios taisyklės egzistuoja panaš, visose valstybėse narėse. Jeigu įvežamos prekes į Kanadą, į JAF, į kitas valstybės, privalu žymėti jų kilmę. Ir kai kuriuose ES parduotuvėse jau galima nusipirkti prekių, kur yra pažymėta jų kilmės šalis. Tai reiškia, kad didžioji dauguma įmonių, e, kompanijų užsimančių importu nepatirs jokių papildomų išlaidų, nes ir taip jau yra užtikrinamas e, žymėjimas. Nuo 2006 metų mes tobuliname šį pasiūlymą. Dar nemažai valstybių abejoja šio pasiūlymo tikslingumu. Pavyzdžiui, jos nėra tikros, kad tai nesu, nesukurs papildomas finansinės naštos. Mes atsižvelgėme į tuos būkštavimus ir neseniai pateikėme konkrečių pasiūlymų, kuriuose, manome, išsprendžiami šie klausimai. Tai nėra naujas pasiūlymas, tai tiesiog bandymas ieškoti sutarimo, pasiekti kompromisą. Komisija um, aptarė šį pasiūlymą 133 komitete. Paskutinį kartą svarstymas įvyko spalio 23 dieną. Komisija kreipėsi į valstybės narę siūlydama apriboti prekių E, aprepti ir apsiriboti tik vartojimo prekėmis. Ir, ir gal nevartojimo prekėmis. Ir komisija siūlo įtraukti tik tas prekes, kurias uh, vartotojai gali nusipirkti mažmenos parduotuvėse. Taip pat komisija pasiūlė vykdyti eksperimentinį projektą, kurio metu būtų domimasi, kokio kokį poveikį turės ši siūloma nauja sistema. Kalbant apie kainą ir papildomus kaštus, tai galėsime atsižvelgdami į surinktą informaciją atitinkamai koreguoti tą sistemą. Ir valstybė, turiu pasakyti, kad valstybės narės susidomėjimu perskaitė, susipažino su mūsų pasiūlymais, bet ne visos uh, buvo įtikintos, bet jos yra pasirengę dabar toliau nagrinėti šį klausimą ir darbas bus te, tęsiamas per ateinančias kelias savaitės 133 komitete. Aš nuoširdžiai tikiuosi, kad taip surasime, nutiesime kelią link kompromiso Kaip nariai tikriausiai žino, pagal Lisabonos sutarties 207 straipsnį parlamentui suteikiamos papildomos galios dėl teisės aktų, kurie yra susijęs su priekybos sritimi. Todėl aš noriu jūs kuo glaudžiau įtraukti į tolimesnės diskusijas šią svarbę temą. Ačiū. Señorías, Labai ačiū komisariai. Dabar noriu paprašyti visų laikytis pasisakymui skirto laiko, nes baigsime po vidurnakčio, o tuomet kils problemų su vertimo tarnybomis. Dabar EPP vardu ponė Maskardinį. E ačiū pirmininkė. Mes turėsime ir tiesiog e, turėsime problemų stengdamės išlaikyti dėmesį šiam klausimui. Iš tikrųjų, visas tas klausimas jau nuo 2005 metų yra svarstomas ir tikrai na kalba apie, e, apie tai, kad pagrindinės mūsų priekybinės partnerės ir konkurentės uh, ir tokius reikalavimus laiko, o ES, nežiūrint 2005 metų reglamento projekto ir vartotojų bendro sutarimo ir, ir, ir pilietinės visuomenės nuomonės, vis tik tai nėra dar aiškiai tai padaryta, nors Europos parlamentas ir pasisako už tai. Tai, kad nėra reikalingų teisinių nuostatų, daro žalą uh, piliečiams. Rinkos turi būti atviros ir visiems prieinamos. Buvo pažvelgta į įvairias prekių kategorijas buvo galvojama apie tam tikrą eksperimentinį taikymą tam tikrų laikotarpių. Noriu paklausti komisarės, ar bus dar komisijos tolesnė analizė atliekama pagal atskiras valstybės narės, ar jūs paremsite parlamentą bendro sprendimo procedūroje, kad iš tikrųjų būtų patvirtintas reglamentas toks, koks jo projektas buvo parektas 2005 metais kokius rezultatus turėsime šio tikrai labai ištesto proceso gale. Noriu padėkoti komisarė už jūsų ryštą, už tikrai didelis įdėtas pastangas. Jūs dar kartą e, patvirtinate šio klausimo, šio klausimo svarbą ir atsakydama į mano e, lapkričio penktos dienos laišką, uh, pasakėte, kad komisija tvirtai paremtų 2005 metų pasiūlymo prieimimą. Tikiuosi, kad komisija toliau laikysi savo įsipareigojimų. Noriu patikslinti, ar tikrai taip yra. Socialdemokratų vardu dviem minutėm, ponas Šušta. Ačiū pirmininkė. Aš tikrai, kadangi jau taip vėlų, neketinu apžvelgti visų priežasčių, kuriamis yra paremtas šis prašymas iš, komisijų, iš parlamento pusės. Ir kaip ponė Muskardinė pasakė, tikrai tas klausimas yra pradėtas svarstyti dar 2005 metais. Parlamentas pasirašė rezoliuciją paremdamas mm, komisaro Mandelsono iškeltą iniciatyvą 2006 metais. Esu tikras, kad jūsų iniciatyvos pakoreguoti vienas ar kitas detalės, kad būtų pasiektas kompromisas 133 mm, komitete yra labai svarbus mes apgailestavome, kad kai kurios valstybės narės pasisako prieš tokias nuostas, kad jos nepasitikė tuo, kas yra sakoma. Čia reikia pabrėžti, kad e, šie reikalavimai keliami ne dėl protekcionistinių sumetimų. Mes e, nesiekėme apsaugoti konkuruojančių e, verslo subjektų, ne, mes norime apsaugoti mūsų vartotojus, mūsų piliečius ir aplinką ir tinkamą abipusiškumo principo taikymą rinkoje. Tačiau ko čia trūksta ir čia iš tikrųjų reikia galvoti ne, ne tik apie silpniausius elementus priekyboje. Jeigu pažvelgtumėm į Japoniją, Indiją, Braziliją, JAV, Kanadą, į tuos didžiuosius mūsų kon konkurentus, mes tada suvokėme, kad juk mums reikia apginti ES interesus. Taigi parlamentas remia komisijos iniciatyvą. Mes norėtumėm, kad jūsų ryštas ir jūsų didžiulės pastangos įdėtos iki šiol duotų rezultatų net jeigu procedūra ir neužsibaigs iki kalėdų, o turės būti tęsiama pagal Lisabono sutartį. Liberaldemokratų frakcijos vardu ponas Rinaldi. Komisarė, gerbėjai kolegos. Pritardamas kolegoms bei pritesdamas ponios muskardinį klausimą, norėčiau pasakyti štai ką. Kai kas teigia, kad didysis sprogimas įvyko dėl to, kad sprogo labai neaiškios medžiagos didžiuliai kiekiai. nebejoju, kad mes sugebėtume sukelti panašų sprogimą. Susprogdinė daugybė picų ir talietėlį makaronų. Nes taip ir yra. Vartotojai visiškai nežino, ką perka, ką vartoja. Liberaldemokratai remia laisvą prekybą bet kartu remia skaidrumą ir prekių atsiekamumą. Nemanome, kad tai prieštarautų 2005 metų susitarimui. Mes šį susitarimą remiame ir aš taip pat e, pritariu poniai Muskardinį. Karl Šliuter. Dėkoju, pirmininkė, ir dėkoju komisijos nariai. Dėkoju už tai, kad komisija pagaliau pateikė pasiūlymą. Barosas tik dabar išdryso kelti šį klausimą taryboje. Bet akivaizdu, kad mums reikia daugiau informacijos, kad galim būtų priimti sprendimą. Visiems yra aišku, kad būtina turėti prekių kilmės žymėjimą. Ir būtina šias nuostatas įtraukti į, laisvos prikybos, į visus laisvos prikybos susitarimus. Tai, kad tai gali daug kainuoti, be abejo, yra argumentas. Tačiau, kaip jau buvo minėta, daug prekių ir taip jau turi kilmės žymėjimą. Be to, kaina nėra tokia didelė, kaip dažnai teigiama. Turime kovoti su prekių padirbinėjimu ir turime praplėsti sąrašų, kuriame nurodytos prekės, kurias būtina žymėti. Dabar ponas Šulc vieną minutį. Na. Pone komisijos narė, mano frakcija mano, kad kad būtina nedelsiant pradėti žymėti kilmės e, vietą ant tų prekių, kurios pasiekia ES iš trečiųjų šalių. Ir žmonėms būtina suteikti informaciją apie tai, ką jie perka ir iš kur ta prekė kilusi. Taip vartotojai suvoks, kas yra Europa ir kaip Europa prisideda prie tarptautinės priekybos. Aš pritariu kolegoms, kad reiktų prisiminti 2005 metų požiūrį į kilmės žymėjimą ir aš netgi tai laikau visiškų minimumu, kurį privalome užtikrinti Europos vartu, vartotojams. Už tai pasisako ir Europos pramonė. Kreipiamės į komisiją ir tarybą ir raginame nedelsiant pateikti šį pasiūlymą parlamento svarstymui. Bet e, turime nepamiršti ir darnaus požiūrio politikoje. Turime nepamiršti, kad tos pastangos reikalingos tarptautiniu mastu. Ačiū ponia Šulc. Toliau kalbėtojai pagal spontaniškų pasisakymo procedūrą. Ponia Koni. Okay, funciona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 ir jeigu bus informacijos apie tų prekių kilmę, vartotojai galės kontroliuoti tų prekių kokybę ir taip vartotojams suteiksime galimybę turėti visą informaciją apie tai, ką gaminame ir iš kur e, yra, kur pagamintos parduodamos prekės. Dar vienas labai svarbus dalykas yra skaidrumas. Tai yra nuostatos kur, kurios buvo patvirtintos e, e, reglamente dėl kilmės, e, kilmės žymėjimo prievolės. Parlamentas pritarė e, tam dokumentui. Žinau, kad valstybės, ES valstybės narės sutarė e, dėl to, kad, pavyzdžiui, jeigu prekė pagaminta Kinijoje ar kažkur kitur, e, kartais svarbu ne tik tai gera kokybė, bet kartais tiesiog svarbu žinoti, kur e, gaminys buvo pagamintas, kad žmogus galėtų teisingai išsirinkti. Kalbame apie skaidrumą, reikia vengti protekcionizmo, reikia vengti papildomų kaštų pramoniai dėl naujai priimamų nuostatų. Reik, reikia žymėti ir be abejo žymimos ir Europoje pagamintos prekes, kurios pagamintos. Pažiūrėkime, kas vyksta jungtinėse valstijose. Europos prekiams tenka konkuruoti pasaulio rinkoje. Taigi, gaminys pagamintas Europoje dažnai automatiškai siejasi su geriausios kokybės ženklu. Arif. Dabar dėmes minutės ponas Aryf. Madame le commissaire, chers collègues, ce n'est pas notre premier débat sur le marquage d'origine, mais nous doutons. Ponios ir ponai, ponia komisarė, mes kalbame apie e, kilmės šalies žymėjimą. Ir kaip ir daugelis kolegų, aš manau, kad mums reikia reglamento šiuo klausimu. 2005 ir 2007 metais mes išreiškėme nuomonę šiuo klausimu, kai tvirtiname baronų Krespo rezoliuciją. Deja, taryboje tuo klausimu nesusiformavo reikalinga dauguma. Tai reikalinga ir vartotojams, ir pramonės atstovams. Kalbant apie gaminius įvežamus iš trečiųjų šalių, tai vartotojas gaus visą informaciją apie tai, kokį gaminį jis įsigyja kalbant apie tokius gaminius kaip baldai, apavas, labai svarbu e, Europos įmonėms, kurios norėtų gaminti ir toliau vykdyti gamybą Europoje, joms yra labai svarbus šis e, dokumentas. Ir aptariamas pasiūlymas turi iš, išlaikyti platų užmojį, net, jis neturėtų susilpnyti dėl to, kad bandoma patraukti, kad bandoma e, įtikinti nemažai valstybių jam pritarti, jos neturėtų jo susilpninti. Taip pat reikia spręsti ir kitus susijusius klausimus, su, susijusius su e, gaminiais, kurie tik iš dalies pagaminami Europoje. Taip pat reikia e, pagaminta Europoje arba pagaminta viduržėme jūros regione žymos. Taip, taip būtų galima skatinti prekybinius ryšius tarp Europos ir e, pietų viduržėme regiono šalių. E, Taigi, jeigu laikysite šių gairių, komisarė, jūs tikrai susilauksite Europos parlamento narių paramo, paramos, nes tai bus naudinga ir e, vartotojams, ir pramoniai. Čia eina kalba ne vien tik tai apie žymėjimą. Čia reikia kalbėti apie taisyklių laikymasi tvaraus vystimosi darbuotojų teisų apsaugos srityje, kad tikrai elgesys būtų atsakingas. Jeigu Jeigu yra vaikomasi tik tai pelno, tai atitinkamai nukenčia darbuotojų teisės, gyventojų teisės aplinka. Um, Ir yra tiek, to, tiek daug, daug įvairių sektorių, kaip aeronautika, medikamentai ar panašiai. Ir čia piliečių sveikatai kyla pavojus, o tuo tarpu milijonai nukeliauja kažkur kitur. Labai svarbu, kad piliečiui būtų suteiktos galimybės rinktis pasirimant tinkamą informaciją, kad yra gerbiamos ir kad, kad vartotojas galėtų žinoti, kad yra gerbtos ir, ir darbuotojo teisės, ir aplinkos apsauga ir kad iš tikrųjų ES um, būtų laikomasi tų principų. Mons Fjellner dviem minutėm. Ačiū. Protekcionistai nepripažįsta, kad, tai, kad jie laikosi protekcionistinių principų, jie slapstosi už kitų argumentų ir štai kilmės žymėjimas yra vienas iš jų. 2006 m. Liepa klausiausi, kokie mitai skleidžiami tuo klausimu. Tuomet projektas nukeliavo į šiukšliadežę. Tačiau kaip prieš sudarant sutarimą dėl laisvos priekybos su Pietų Koreja, mes vėl sugrįžame prie to klausimo. Ir mitai išlieka. Praėjo treji metai, o tie mitai vis dar gyvi. Vartotojai reikalauja to žymėjimo O bet komisija nesako, kokios konsultacijos vyksta. 86 procentai atsakymų buvo pateikti iš Italijos. Taigi, vartotojai to pageidauja, net jeigu um, kuriami mitai sako ką kitą. Toliau. klausimai dėl geografijos. Ne, tai nėra klausimai dėl geografijos. Trečias mitas - kilmės žymėjimas didina Europos konkurencingumą. Tai netiesa. Konkurencingumą galima didinti visiškai atveriant rinką. Taigi, kodėl šis klausimas dėl kilmės žymėjimo įvedimo ES būtų protekcionistinis veiksmas. Siūloma žymėti Made in EU, tai yra pagaminta ES, tačiau tai tikrai nėra protekcionizmas prieš visą pasaulį. Dabar dar ponė Maginės. Um, Ačiū. Ačiū pirmininkė. Mes jau taikome privalomą kilmės žymėjimą maisto produktams bei kai, bei kai kurioms kitoms produktų kategorijoms. Problema yra ta, kad dažnai kilmė yra žymima neteisingai. O tai reiškia, kad turime reikalauti, kad žymėjimas būtų teisingas ir kad jis būtų pateiktas taip, kad vartotojas suvoktų, iš kur yra kilusi prekė. Aš gavau nemažai įvairių prekių gamintojų klausimų apie tai, ar Europos komisija ar taryba ketina pasteikti kokius nors pasiūlymus dėl Europ, pagaminto Europos bendrijoj ženklo, nes šis ženklas būtų patogus ir naudingas plėtojant konkurenciją. Äh, Dėkoju. Aš norėčiau pasakyti kelias žodžius apie šį labai prieštaringą klausimą. Kiekvieną kartą, kai bendrauju su farmacijos e, pramonės e, bendrovių asociacijos pirmininku, jis man nuolatos teigia, kad kilmė yra žymima labai dažnai neteisinga, labai dažnai viena prekė įvežama yra į Airiją, po to e, pridedama, sakykime, kas, kažkiek prieskonių ir po to jie jau yra išvežama iš Airijos ir pateikiama kaip Europoje pagaminta prekė. Vartotojai turi teisę žinoti, iš kur yra e, kilę atskiri kiekvieno produkto elementai. Tik tai taip mes žinosime, iš kur yra kilę prekė, e, produktai ir prekės. Komisarė. Ačiū dabar vienai minutė, ponas Silvesters. Eh, Komisarė, mes reikalaujame iš rinkos aiškumo. Norime tokių standartų, kurie užtikrintų skaidrumą vartotojams. Rinkos laisvė apima tam tikras taisyklės E, taip pat ir skaidrius mechanizmus, kurių dėka vartotojai gali rinktis. Būtent to mes reikalaujame, būtent to mes siekiame. Mano valstybės žmonės taip pat skaito, kas parašyta ir mm, perka prekes pagamintas toli nuo Europos, taikant nešvarias technologijas, išnaudojant vaikus, tai yra absurdiška. Vartotojai turi turėti galimybę mokėti už gaminį, tiksliai žinodami, kur tas gaminys pagamintas, iš kuris pasiekė vartotoją. Būtent to mes reikalaujame. Ir atėjo laikas, nedelsint. Ir aiškiai patvirtinti tokius standartus, kurie leistų vartotojams pasirinkti uh, pagal skaidrę ir aiškę sistemą. Ačiū. Dabar žodis suteikiamas komisijos nariai. Pirmininkė, ačiū, dėkoju visiems, kurie pasisakė šiuose svarbiose diskusijose šio klausimu. Noriu pradėti nuo ponios nu- Muskardinį iškelto klausimo, kad atrodo, jog šis šio klausimo svarstymas jau vilkinamas kurį laiką. Turiu pasakyti, kad savo darbo komisijoje metu aš stengiausi svarsyti tuos klausimus, kurie valstybėms narėms yra aktualiausi ir bandžiau, bandau reaguoti į valstybių narių išsakomas pastabas. Tačiau politinio gyvenimo realybė yra tokia, kad visus pasiūlymus visų pirma turi patvirtinti ir jiems pritarti taryba. Ir kai kažkokiam pasiūlymui pritarančios daugumos nėra, bandome išsiaiškinti, ką reikia padaryti, kad nebūtų atmestas pasiūlymas visiškai. Ir man atrodo, kad čia mes turime galimybę patobulinti aptarėme pasiūlymą ir išspręsti valstybėms narėms iškilusias abejones. Nes kol kas šis pasiūlymas dar yra komisijoje. Ir ypač komisijai baigiant savo kadenciją reikia tvirtinamas dokumentas, kuris gyvuos ilgiau. Reikia apžvelgti, kas nuveikta, ko, kas dar neužbaigta. Aš norėčiau pasiekti daugiau, bet dėja daug ką apsprendžia taryba. Aš norėčiau ir toliau dirbti šiuo klausimu, nes aš tikiu, kad tai yra svarbus dalykas. Nemažai parlamento narių kalbėjo apie vartotojus ir kokias galimybės atskleis skaidrus, aiškus mechanizmas ir kokia informacija vartotojams bus suteikta. Kalbant apie laisvą prekybą pasaulyje, reikia užtikrinti aiškumą ir skaidrumą vartotojui, kad, galėtų, kad jis galėtų rinktis. Tai yra neatsiejami dalykai, aš tam visiškai pritariu. Uh, Ir atsakydama tiems, kurie, nariams, kurie pati kalbėjo, noriu pasakyti, kad jūs iš tikrųjų prisikasėte iki reikalo esmės. Ir tai vyksta visame pasaulyje. Daug, daugelis valstybių, iš kurių mus pasiekė įvairiausi gaminiai, jau žymi, kad jis pagamintas ten ar ten. Ir manau, kad daugeliui vartotojų tas ta informacija yra svarb, svarbus santykio su rinka elementas. Aš tikrai sutinku, kad tai yra svarbus dalykas, bet mes neturėtume to baimintis, nes jeigu to baiminėmis, kažkas yra negerai, nes laisva priekyba ir skaidrumas, atvirumas apima taip pat gebėjimą priimti iššūkius, kurie iškyla ir bandyti juos atsakyti. Uh, min, buvo minėta, kad nėra, galut, nėra dar galutinio sąrašo, mes bandome sudaryti ka, tai, kas būtų realistiškų sąrašų ir kas būtų patogių tolesnių diskusijų dokumentu. Taip pat reikėtų tikriausiai pasakyti, atsakyti į, į abejonės, ar mes pakankamai daug siekime, pakankamai toli nueiname kad, ir kad nereikėtų susilpninti to pasiūlymo. Aš manau, kad mes esame pakankamai realistiški. Uh, Ir aš žinau, ko, jeigu aš žinau, kad kažkam taryba nepritartų, juk paskui galbūt reikės galvoti apie tai, ką buvo galima padaryti, kad tas pasiūlymas nesusilpnėtų. Ir galbūt reiktų pirmiausia pristatyti eksperimentinį modelį, siauresnį modelį, siauresnį pasiūlymą, kad patikrintumėme tą sistemą ir paskui ją išplėtotumėme vėliau, kad galėtumėme suvokti, apie ką kalbame. Euromed klausimą taip pat svarstome. Ir aš pritariu minčiai dėl darbo vietų apsaugos. Nariai tikriausiai žino, kad aš bandžiau atskirti protekcionizmą nuo paramos pramoniai, nuo darbo vietų išsaugojimo. Ir priekyboje nebūtinai prisireikia visą tai ignoruoti. Pone Fielneri, Aš turiu atskirai atsakyti jums. Jūs sakėte, kad e, jūs kalbėjote apie netinkamą elgesio būdą. Nežinau, ką jūs turėjote omeny, kalbėdamas Europos parlamente, bet aš tikrai noriu jūs patikinti, kad aš nesėkiu nieko panašaus. Kalbėdamas su valstybėmis narėmis apie visus šiuos aspektus, apie ką čia kalbėjau, noriu išsiaiškinti, pavyzdžiui, kas aktualu mažam verslui Europoje. Pavyzdžiui, ką reikia padaryti, kad daugiau nei 3 procentai vers, mažų verslo įmonių imtųsi veiklos už ES ribų. Tačiau kai kuriais atvejais e, valstybėms narėms iškyla klausimų, kurie iš anksčiau yra neiš, neišspręsti arba jos laikosi ypatingai tvirtos pozicijos. Bet tai taip pat man yra galimybė visus tuos klausimus iš naujo svarstyti. Kalbant apie lygias galimybės visiems, vėlgi tai yra skaidrumo ir aiškumo klausimas. Ir aš tikiuosi, kad parlamentas įsitrauks e, iš šio klausimo nagrinėjimą ir kad mums pavyks pasiekti labai pozityvių rezultatų. Dabar konkrečiai dėl Made in the European Union žymos, pagaminta Europos Sąjungoje. E, nebuvo palaikytas toks pasiūlymas ir todėl mes nesirinkome šio kelio. Ačiū. Ačiū komisariai. Šiuo baigiame diskusijas dėl šio darbo tvarkės punkto. Dėl jo bus balsuojama kitose posėdžiuose. Rytoj, lapkričio 12 dieną darbas bus pradėtas 9 valandą darbo tvarkė bus skelbiama.